Okay, colleagues, if everybody is back in. Kągi kolegos, jeigu visi sugrįžo į salę. Ponas Romeva ir Rueda, aš matau, jau pasipošė marškinėliais e, su kito klausimo tema. Kągi, Perėsime prie paskutinio šiandienos darbo tvarkės punkto, šiek tiek vėluojame. Kalbėsime apie akto susitarimą. Praeitą savaitę Europos duomenų priežiūros pareigūnas parengė savo naują ataskaitą dėl aktos, kiek jį dera su ES teisės aktais. Taigi išklausysime dabar pono Butarelį iš Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarnybos, bet prieš tai dar paprašysiu pranešėjo labai trumpai pristatyti procedūrą, ponas Drucas. Ačiū pirmininkė labai trumpai. Kaip žinote, Mes remiamės procedūromis ir procesais, tai, kurie galioja Intos komitete. Inta paskutinę minutę numatė labai griežta, ter, griežtus terminus. Mes kalbėjome su Inta komitetu, prašėme daugiau laiko, kad pasirenktumėme kuo galima geriau. Inta sutiko atidėti balsavimus keliom savaitėm. Tai reiškia, kad naujasis darbų grafikas bus štai koks. Nuomonės e, pranešimo projektas bus pristatomas gegužės 8 dieną. Nuomonės projektas jau 3 gegužės bus paruoštas. Tai reiškia, kad pas mus irgi laiko bus labai nedaug, nes pakeitimo patikimo terminas numatytas gegužės 9 dienai Palaukite minutėlę, nepanikuokite. Tam, kad visos kalbinės pakeitimų versijos atsirastų. Arba jeigu sutiksime, kad angliškai būtų pateikiami darbiniai dokumentai, tuomet pakeitimų pateikimo terminas galėtų būti numatytas uh, gegužės 11 e, arba 14 dienomis. Aš pats irgi nesu labai patenkintas, tačiau, kaip jau sakiau, priklausome nuo Intos komiteto darbo procedūros ir visi puikiai žinote, kad Inta paskutiniu momentu prieėmė sprendimą nesikreipti į Teisingumo teismą. Ir labai greitai užbaigti procedūras Europos parlamente. Dėl to terminai numatyti intos buvo dar trumpesni ir mums galiausiai pavyko įtikinti juos atidėti e, darbus kelioms savaitėms tam, kad daugiau laisvės gautumėme. Tačiau dėja, kaip jau sakiau, terminai yra labai įtempti ir mums. Balsavimas mūsų komitete įvyktų gegužės 30 arba 31 dienomis. Sekretariatas mane informavo, kad planuojame surenkti ir seminarą Libe komitete tarp 9 ir 13 gegužės ir kitos savaitės pradžioje sekretariatas pateiks tikslės datas, kada tas seminaras įvyks. Taigi dar kartą norėčiau pasakyti, kad nesu patenkintas dėl tokio, tokių terminų. Uh, tačiau ne viską galime patys spręsti. Ačiū. Dėkoju, ponas Busitil, dėl vedimo tvarkos. Taip, aš norėčiau griežtai paprieštarauti tokiems e, terminams, ponė pirmininkė. Likus tik vienai, per vieną dieną pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų tikrai yra per trumpas. Tai yra 36 straip, pagal 36 straipsnį mm, taikoma procedūra. Taigi turime nepamiršti, kad koordinatorių posėdėje, nežinau, ar jūs dalyvavote tame posėdėje, mes nusprendėme prašyti daugiau laiko. Panašu, kad buvo mums skirta papildomai laiko ir aš manau, kad mes turime gauti pakankamai laiko pakeitimams pateikti, pateikti, nes priešingą atveju balsuosime tiesiog dėl pranešėjo pranešimo ir nariai negaus galimybės pristatyti pakeitimų. Taigi aš prašau keisti terminus tam, kad būtų numatyta pakankamai laiko nariams pateikti pakeitimus pranešimui. Pirmininkė, ačiū, matau ir kitų norinčiųjų pasakyti, tačiau aš manau, kad žodį suteiksiu tik tai koordino, koordinatoriams dėl procedūros, o po to perėsime prie esmės. Jei teisingai suprantu, tai yra ne vienos dienos terminas, o trijų dienų terminas. Pranešimo projektas bus pateiktas trečiąją, kiek suprantu. Ne. Pranešimo projektas oficialiai bus pristatytas 8 dieną, tačiau jis jau bus parengtas gegužės 3. Tiesiog dėl vertimų, vertimų į visas kalbas taip yra ir jeigu mes sutiksime dirbti su anglišku variantu, kaip tokiu baziniu dokumentu, tada laiko gausime daugiau. Aš irgi sakau, kad nesu patenkintas, bet visas galimybės išanalizavome ir tikrai nebuvo lengva įtikinti intą suteikti mums bent jau tas kelias savaitės daugiau laiko. Aš prašau jūsų supratimo, juk darbinis variantas angliškai jau bus parengtas 3 gegužės dieną. Oficialiai bus pristatytas 8 gegužės dieną. Dar vienam kolegai, dar liberalų koordinatorius suteiksiu žodį pasisakyti, o po to visi kiti pasisakymai bus jau po pono Buterelį pasisakymo. Pone Weber, turiu klausimą šiais, klausim, šiais aspektais prieš primdamas sprendimą, turėčiau šį vietą pasiaiškinti. Paprastai, kai kalba eina apie tartutinius susitarimus, parlamentas tik tai sako taip arba ne. Nuomonė yra su rekomendacija ar balsuoti už ar prieš. Norėčiau Simonui užduoti klausimą, netrukdykite. Ar pranešėjas tą ir padarys, ar jo nuomonėje priešingai bus kokių tai punktų, paragrafų, nes reikia suprasti, apie ką tie pakeitimai galimi. Pakeitimą, pakeitimų paaiškinamą memorandumą juk neteikėme. Pirmininkė, jeigu teisingai suprantu, tai bus daugiau rezoliucijos tipo pranešimas, o ne rekomendacija taip ar ne, nes pagal 36 straipsnį šis komitetas turi išreikšti nuomonę dėl to, ar tai atitinka pagrindinių teisų hartijai. Kadangi viską išsiaiškinome, aš siūlyčiau. Pone Busutilarius, dėl vedimo tvarkos ar galime prie esmės pereiti Taip, dėl vedimo tvarkos aš norėčiau priminti kolegoms, kad gegužės trečioji diena yra žaliosios savaitės e, diena, taigi nariai negalės parengiamųjų posėdžių surenkti, aptarti pakeitimus, o gegužės devintoji, jeigu teisingai rodo mano kalendorius, yra nedarbo diena netgi Europos parlamente. Taigi mes oficialiai negalėsime pateikti pakeitimų nedarbo dieną ar koordinatoriai tai aptarėmės, pirmininkė. Siūlyčiau koordinatoriams pasilikti dar šiek tiek ilgiau, po pusės pirmos, kad aptartumėme tuos dalykus. O dabar persime prie esminių dalykų. Procedūrinius klausimus aptarsime po pusės pirmos. Dabar ponas Butereli labai kantriai klausėsi visų procedūrinių ginčių ir dabar kviečiu jį pristatyti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ataskaitą. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pristatyti kolegoms antrąją mūsų tarnybos nuomonę apie aktą. Antradienį ji buvo patvirtinta, atsižvelgiant į tą, kurią 2010 m. vasario mėnesį pateikėme, kol vyko dar dėrybos tarp, tarp sutarties šalių. Taigi, kodėl um, parengėme antrąją nuomonę dėl aktos? Suvokdami, kad vis daugiau susirūpinimo kyla pastaraisiais mėnesiais dėl šio susitarimo, mes e, nusprendėme, kad reiktų savo iniciatyvą paskelbti antrąjį vertinimą tam, kad galėtumėme atlikti atidesnę galtinio teksto analizę, kuri dabar, teksto, kuris dabar liečia privatumo klausimus. Taigi, mūsų nuomonė pagrindžiama yra pirmąją nuomonę ir taip pat atsižvelgiama yra į įvairias bylas, ypatingai pastarąją Bonie bylą, kuri yra susijusi su balandžio 19 diena. Taigi tikslas yra konkrečiai įvertinti kai kurias teisinės nuostatas, kurios e, atsispindi susitarime. Na ir žinoma, mes e, analizėje ypatingai daug dėmesio skiriame tai daliai, kur kalbama apie intelektinės nusavybės teisės, e, taip pat e, asmenų laisvės ir teisės. Taigi padarėme keturias pagrindinės išvadas, kurios yra štai kokios. Pirmiausia, yra dvi nuostatos, 27 straipsnio trečioji dalis ir 27 straipsnio ketvirtoji dalis, kuri, e, kurie mūsų manimų sudaro galimybės e, šali, sutarties šalims plačių mastų stebėti ir prižiūrėti interneto vartotojus ir įskaitant ne, ne, nekaltus asmenis ir ta priežiūra būtų neproporcinga ir pažeistų ES teisyną. Taip pat daug laisvanoriškų gyvendinimo priemonių, kurios yra numatytos tame pačiame straipsnėje 27.3, irgi būtų susijusi su duomenų bazių apdarojimu, kalbu apie interneto paslaugų teikėjus. Ir tai jau viršyje tai, kas yra numatyta ES teisino. Trečia pastaba. Mūsų vertinimu nėra pakankamai aišku, ar skaitmeninis aktos straipsnis yra susijęs su plačiais pažeidimais, intelektinės nusavybės teisų pažeidimais, ar yra susiję ir su pavieniais privačiais interneto vartotojais, kurie savo tikslais naudojasi interneto, ne pelno tikslais. Mes manome, kad aktoje nėra pakankamai saugiklių, apsaugos priemonių susijusių su netinkamu straipsniu pritaikymu nėra tinkamos teismų priežiūros, tinkamo proceso susi, susijusio su nekaltumo prezumcija ir taip pat nėra tinkamo teisės į duomenų apsaugą pripažinimo. Taigi, kaip mes priėmėme tokias išvadas, mes išsiaiškinome, kad nuostatos dėl įgyvendinimo yra labai miglotos, neaiškios ir susitarime nėra aiškiai kalbama apie priemonės, kurių reiktų imtis jeigu būtų pažeidžiamos intelektinės nusavybės teisės internete. Dėl to gali atsirasti skirtingų interpretacijų ir atsirasti skirtingų įgyvendinimo priemonių, kurios gali turėti nederamų pašalinių poveikių asmens privatumui. Kaip jau sakiau, tos priemonės, kurios yra numatytos 27 straipsnio 3-4 dalyse, būtų susijęs su interneto vartotojų stebėsena monitoringu tam, kad būtų susiekiami pažeidimai, kalbu apie intelektinės osnybės teisės, teisų pažeidimą internetu ir taip pat užkisti kelią tokiems pažeidimams. Toks monitoringas, tokia stebėsena būtų susijusi su elksenos stebėjimu, taip pat ir elektroninių technologijų mainais, kalbant ne vien tik tai apie tinklą, bet ir atsisiunčiamą informaciją ir taip pat elektroninio pašto žinutės. Tai reiškia, kad adresai, tų įtariamųjų adresai būtų surenkami, internetiniai adresai būtų surenkami ir tuomet asmenys būtų nustatomi per tą informaciją, kurią turi interneto tiekėjai tada gali kilti bylų teismuose ir tie pažeidėjai gali tada imtis kitų priemonių. Taigi, tokia stebėsena mūsų manimo gali būti labai pažeidžianti asmens privatumą internete ir pažeidžianti jų bent, bent, asmenų bendravimo konfidencialumo principus. Toks neproporcingas požiūris e, galėtų būti taikomas tik tuo met, jeigu būtų visapusiškai laikomas ES teisės aktų nuostatų. Taigi reikia tinkamai vertinti, ar tos priemonės, kurios būtų taikomos po aktos, yra reikiamos ir proporcingai atitinka intelektinės nusavybės teisų įgyventinimo principus. Kaip teisingumo teismas nekarta savo sprendimuose ir pastarajame savo nuosprendime teigia, nuosprendėje teigia, kad reikia surasti pusiausvyrą tarp e, pagrindinių teisų ir duomenų apsaugos bei teisės į privatumą Taip pat nėra aišku, ar skaitmeninis aktos skirsnis būtų taikomas tik tai stambių pažeidimų atveju. Kodėl taip teigiame? 23 straipsnėje yra apibrėžiami komercinio lygmens kriterijai, kurie yra taikomi e, baudžiamosios bylos atveju, tačiau nėra aišku, ar tie kriterijai būtų taikomi ir toms priemonėms, kurios numatytos internete tokie komercinio ligmens kriterijai negali būti laikomi pakankamu argumentu. Ir mes norėtumėme aiškesnių išimčių iš aktos nuostatų ir įgyvendinimo nuostatų, jeigu tai yra privatus asmenys, kurie naudojasi internetu savais tikslais, ne komersiniais tikslais. Atitinkamas mechanizmas jau egzistuoja intelektinės nusavybės teisių įgyvendinimo direktyvoje, tačiau jis yra susijęs su konkrečiomis garantijomis, ypatingai turint omenyje, kad procedūra turi vykti prieš ir po teismų kontrolės, teismų bylos kontekste ir teisėjas turi vertinti to prašymo proporcingumą. Taigi visos tos garantijos dėja nėra aiškiai išdėstytos aktoje ir tai gali padaryti įtaką, turėti įtakos, kalbant apie ekstrateritorinius prašymus, kurie pateikiami interneto tiekėjų atveju. Taip pat laisvanoriško, lais, laisvanoriškas mechanizmas, kai paprašoma teikėjų stebėti ir filtruoti teisų teisų užsakymų atveju ir tai jau viršyje interneto paslaugų teikėjų įgaliojimus numatytus įstatymuose. Ir Teisingumo teismas labai aiškiai kalba apie apribojimus, kurie yra taikomi interneto paslaugų teikėjams, kiek jie gali, kiek yra susijęs su intelektinės nuodėvės teisų pažeidimais. Taip pat pripažįstame kad susirūpinimo kelia ir tai, kad turi būti užtikrinamos intelektinės nusibės teisės. Taip pat e, manome, kad e, yra pavojus, kad e, akto susitarimas, dabartinis jo variantas, kelia pavojų, kad ateityje tai turės įtakos ES teisynui ir gali uh, sąlygoti intelektinės nuosavybės e, direktyvos pakeitimus, nepriklausomai nuo to, kas buvo susitarta aktoje. Taip pat e, teisme bus, turi būti įvertinta aktos įtaka tarptautiniu mastu. Na, aišku, mes e, gerbėme jūsų vertinimus ir, ir sprendimą, tačiau mūsų tarnyba mano, kad per anksti dabar jau būtų tarptautinėme susitarime numatyti principus susijusius su intelektinės nusavybės taikymu internete, kol dar nėra konsensuso ES mastu šiuo klausimu. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad intelektinės nusavybės teisų stiprinimo poreikis, tai yra teisės visapusiškai būti apsaugotam, tačiau tai nėra pagrindinės teisės. Jos mūsų vertinimu neturėtų būti įgyvendinamos pagrindinių teisų sąskaita. Ačiū. Uh, a... Dėkoju. Yra norinčių pasisakyti. Kalbėsime iš pradžių frakcijų vardu, ponas Busutil. Dėkui, dėkui Europos duomenų apsaugos pareigūnui už pristatymą. Mane ypač palėtė du aspektai. Pirmiausia, tai yra intelekto paslaugų teikėjai ir kai kalbame taip pat ir apie atskirus asmenis, kuriuo naudojasi tomis paslaugomis ir apie tai, kad į šį susitarimą uh, neįtraukti privatus asmenys, kurie naudojasi internetu asmeniniams tikslams. Ir kad e, šių, šio sustarimo nuostatos galėtų labai rimtai pažeisti tokių privačių asmenų privatumą. Norėčiau paklausti. Jūs žinote, kad aktai yra toksai miglotas dokumentas, turintis daug uh, neprivalomų nuostatų. Ir turint galvoje tuos du dalykus, kuriuos prieš tai aš minėjau, kodėl jūs darote prielaidą, kad valstybės narės įgyvendindamos aktą sustarimo nuostatas pažeis Europos teisę, o nedarote prielaidos, kad kaip tik laikysis Europos teisės, nes aktos nuostatos nėra uh, daugelis aktos nuostatų nėra privalomų. Galima įgyvendinti, galima ne. Nes negalime teikti, kad valstybės narės eik, elgsis taip, um, elgsis pažeisdamos ES teisę. Taigi norėjau paklausti jūsų, kodėl jūs galvojat, kad įgyvendinant aktą valstybės narės pažeis Europos teisę. Dėkui, ponia Vojtova. Dėkui. Norėčiau padėkoti už pristatymą ir už galimybę susipažinti su šią temą. Jūsų pranešimas atitinka ekspertų nuomonės, kurios jau daugiau kaip metai laiko yra žinomos mūsų komitetui teko nemažas uždavinys. Nes nebus teismo sprendimo dėl atitikimo, nes parlamentas nusprendė nesikreipti į teismą dėl to, ar šis sustarimas atitinka ES teisės aktus, remiantis INTA komiteto sprendimu. Mes labai gerai žinome, kad pradinė formuluotė, pradinė sustarimo formuluotė, pradinė sustarimo teksto formuluotės nebuvo tokios apeinančios, laisviau suformuluotos, buvo daugiau privalomų nuostatų, bet po to ekspertai pasakė, kad tos privalomos nuostatos gali kirsti su ES teisės aktais ir dėl to jos buvo pakeistos neprivalomomis. Pavyzdžiui, Čekijoje asmeniam naudojimui galima nusikrauti informaciją iš interneto, o, o Prancūzijoje tokiu atveju taikomos bausmės, sankcijos. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs manote, kad tie, kas pasisako už aktą susitarimą, galbūt galėtų priimti tam tikrą rezoliuciją, kuria būtų siekiama, kad komisija aišku, teisėtai saistanti įstatymo aiškinimą šio sustarimo aiškinimą pateiktų. Pone Weber. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas pareigūnė, už jūsų pristatymą. Aš nesu visais jūsų vertinimais sutinku. mes, ką žin, ar galime suvokti visas teisės aktų pasiekmes. O čia jūs pateikėte tokią analizę, kas galėtų atsitikti, jei aktą būtų įgyvendinta. Ir jūsų interpretavimas mums yra labai naudingas. Dabar negalvokime apie tai, ką pranešėjas pateiks savo nuomonėje, bet jūsų vertinime e, pateikti kai kurie aspektai rodo, kad mes iš esmės pažeidžiam ES pagrindinių teisių hartiją, jei tokį sutarimą įgyvendinam. Manau, ši informacija yra mums labai naudinga. O kalbant apie internetą ir interneto vartotojų bei paties interneto cenzūrą, manau, kad tai vienokia ar kitokia forma bus bet labai svarbu, kad atitinkamos teisės garantuojančios nuostatos būtų įtvirtintos ES teisėje. Ir kad aiškiai žinotume, kokia yra galimybė ir kad visuomet būtų numatyta galimybė kreiptis į teismą. Dėkui jum. Dėkui toliau Jan Albrecht. Ačiū. Dėkoju už jūsų parengtą nuomonę. Manau, kad tai yra labai naudinga. Ypač dėl to, kad apie duomenų apsaugą kol kas nekalbėjome, kai kalbėjome apie intelektinės nusavybės teisų apsaugą, autorinės teisės ir panašiai. jų tos teisės nėra užtikrinamos mes susitarime, kaip jūs sakėte, turiu du klausimus dėl duomenų apsaugos. Kokiu mastu aktas sustarimo patvirtinimas turėtų poveikį ar dubliuotųsi su esamomis duomenų apsaugos nuostatomis, dėl kurių Dabar deramės iš naujo paslaugų tiekėjams dėl e, internetinio, internetinio protokolo adresų ir kitose srityse. Ar būtų tam tikri apribojimai taikomi. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad pagrindinės apsaugos standartai nėra pakankamai aiškiai įvardyti Taigi norėčiau konkrečiai žinoti, kokios konkrečios sritis e, sustarimuose nėra detaliai aptartos, ypač kai tai susijęs su duomenų apsauga. Pana Ernst, labai ačiū už pateiktą nuomonę. Mes sutinkame, kad e, šis sustarimas yra per ankstyvas, nėra priimtinas dabartinė forma ir ne tik dėl to, kad nėra sutarimo parlamente. Tačiau mes matome, kad sustarimo neratifikavo daugelis šalių, yra daug protestų ir iš tikrųjų reikia pagalvoti, ar, ar reikia daryti nuolaidas ir eiti pirmin ir, ir tvirtinti šį sustarimą. Keturi jūsų paminėti aspektai yra būtent tie aspektai, kuriems mes skiriame daugiausia dėmesio. Dar vienas svarbus aspektas prieštaraujantis teisiniai apsaugai Tai yra, kai kalbama apie žalos atlyginimą ar e, teisę apeliuoti, tai turi būti numatytas tinkamas procesas, kuris nėra aktoje numatytas. Man atrodo, kad dauguma argumentų, kuriuos jūs išdėstėte, mums yra žinomi Tačiau šiame komitete mes kalbame apie vieną tik tai dalį, o kaipgi dėl kitų aspektų, kuriuos reikia aptarti. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos aspektas, apie kurį čia nekalbame. Na, visiškai aiškiai noriu pasakyti, pasisakyti dėl terminų. Man atrodo, kad diskusijos tęsiasi nuo dešimtųjų metų ir turbūt nenostabu. Na ir paskutinis dalykas. E, aišku, kad yra išsakytų įvairių pozicijų dėl aktą. Žinome, kokia yra piliečių nuomonė. ir mums e, šis sustarimas netrodo tinkama alternatyva. Ačiū, matau dar vieną papildomą prašymą. Ponas Malinovas prašo žodžio. Ačiū už labai aiškę interpretaciją, kaip žinome, iš daugelio diskusijų, kuriuose tikriausiai jūs e, dalyvavote. Viskas e, E, susijęs su keletu kritiškų svarbiausių interpretacijų. Noriu užduoti klausimą, kurį, kurį galima atsakyti taip arba ne, nes aš nenoriu, kad atsirastų dar viena neteisinga interpretacija. Ar jūs sakote, kad privačių vartotojų, e, vartotojų veiksmai asmeniškais tikslais gali būti e, pagal aktą nuostatis gali būti oficialių institucijų objektas. Nes tai yra susiję su daugybė klausimų ir kritikos. Ar gali tokie veiksmai būti pagal šias nuostatas e, oficialių institucijų objektas? E, matau, kad e, tuo, tuo tarpu paprašė ir komisija žodžio, ar norite užduoti klausimą Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūnų institucijai ar kažką pakomentuoti? Ne, mes norėtume turėti progą sureaguoti į šią nuomonę, kada pirmininkė mus leistų tai padaryti. Norėtume pateikti keletą pastabų. Jeigu norite, galite dabar tai padaryti trumpai ir aiškiai. Tuomet paprašysiu pana Batrelį atsakyti į klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, ši diskusija vėl rodo, kokie svarbus yra šie klausimai šioje diskusijoje. Ir e, komisijos narė yra aiškiai pareiškusi, kad reikia išsiaiškinti kai kurios e, klausimus. Mums kyla klausimų dėl šios nuomonės labai daug. Pirmiausia, dėl pagrindinės teisinės technikos. Kodėl? E, kai nuomonėje daroma išvada, e, kuri yra pagrįsta dviem prielaidomis. Pirmiausia, nuomonė vengia sistemingai nuorodų į konkrečias vietas susitarime, ypač preambulėje, kai kuriuose straipsniuose kur kalbama apie privatumo ir duomenų apsaugos klausimus ir proporcingumą. Kaip kurie anksčiau kalbėjusiai pasakė, taip pat nuomonė daro prielaidą, kad kai sustarime yra laisvė interpretacijai, ji bus ne tik įgyvendinama, kad ji pažeistų ES teisę, bet ir pažeis aktą tuo pačiu metu. Jeigu pradėsime viską tuo pagrindu, tuomet nesunku padaryti išvadą, kad yra, sutarimas yra problemiškas. Tai, tačiau tai daro, tai tai stebina. Paminėsiu keletą e, pavyzdžių. Vienas iš uh, akivaizdžiausių trūkumų pranešime, kad niekur tuose 16 puslapyje neminima pagrindinė sustarimo nuostata skirta domenų apsaugai. Čia yra nuomonė apie domino apsaugą. O ketvirtas straipsnis kalba apie domino apsaugą ir tai nėra nuomonėje paminėta. Tai yra viena. Toliau dar vieną pavyzdį paminėsiu, kaip e, galima daryti tokias išvadas. 27 e, straipsnio ketvirta dalis. Paskaičius šią dalį, neselektyviai, o visą, pastebėsite, kad sakoma, kad šalis gali, po to dalis, kur yra svarbi, atitinkamai pagal savo įstatymus ir reglamentus. Tai yra sakoma, kai viskas įgyvendinama, reikia įgyvendinti pagal savo įstatymus ir reglamentus. Ir toliau, ne vieną kartą paminėta e, pabaigoje, sakoma, kad šios nuostatos įgyvendinamos taip, kad nebūtų galima kurti kliučių veiklai, skaitant elektroninę prekybą, tačiau svarbu yra štai kas. Ir atitinka tuos šalies įstatymus, laikantis pagrindinių e, teisų, e, sąžiningo proceso ir privatumo. Tai yra 27 straipsnis. Tačiau visa tai nepanėta ne vieną, ne du kartus, o tris kartus 27 straipsnėme straipsnėje. Yra kitose vietose taip pat sutartyje paminėta, paminėti šie principai. Ar nuomonė apie tai kalbama? Ne. Selektyviai e, kalbama apie kai kurias nuostatas ir ignoruojamas kitos nuostatos. Taigi mes šiuo metu dar analizuojame nuomonę ir atitinkamai sureaguosime. Tačiau teisinės technikos prasme mes pirmą kartą matome tokią selektyvę nuomonę kuri e, patogiai vengia svarbiausių sustarimo nu, nuostatų, kad padarytų savo išvadas. Ačiū. Exactly Ačiū. Net, netrodo man, kad tai buvo klausimas. Pane Roitova dar nori kažką pasakyti. Děkuji. Já bych se chtěla zeptat komisi. Mě totiž vrtá hlavou. Turiu klausimą komisijai. Tačiau nesuprantu štai ko tik po to, kai susitarimas buvo pateiktas parlamentui, ratifikavimui, tik tuo met jūs panorote peržiūrėti tą susitarimą, pasižiūrėti, ar jis atitinka ES teisės aktus. Mes jau dviejus metus matome problemų, tačiau kažkodėl tik dabar, kai prasidėjo ratifikavimo procesas parlamente, komisija staiga panoro peržiūrėti uh, tą susitarimą pažiūrėti, ar jis atitinka ES teisės aktus. Taigi aš nesuprantu, kaip galima užtikrinti autorių teisų apsaugą, kovoti su piratavimu tuo met, kai valstybėse narėse taisyklės būtų įgyvendinamos skirtingai. Nesuprantu tokio dalyko, tai yra visiškas, visiška netvarka įsivyraus, jeigu bus įgyvendintas susitarimas. Viskas bus daroma remiantis atskirais valstybių narių sprendimais. Aš visiškai pritariu jūsų pastaboms, bet neleisiu komisijai sureaguoti, nes šiandieną liko tik 10 minučių mums šiam, svarst, šiam e, klausimui aptarti ir pagrindinis dalykas yra e, Europos domenų apsaugos pareigūno nuomonės pristatymas. Taigi dabar ponui Botirelį dar suteiksiu žodį, kad jis atsakytų į klausimus. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad tie įvairūs klausimai yra gan glaudžiai susiję. Tai aš trumpai gal ir apibendrinsiu juos visus. Ačiū ponia Busutil už labai tokią rūpestingą analizę. Kaip jūs ir sakėte, aš neteigiau, kad susitarimas prieštara ES teisės aktams ar direktyvai. Aš nekartą sakiau ir tai minima ir mūsų nuomonė, kad atveriamos durys tokiai galimybei taikyti fragmentuotus požiūris e, nacionalinių lygmenių ypatingai. Esant tokiai veiklai, kur dar nėra konsensuso ES lygmenių. Negalime ignoruoti to, kad laukia diskusijos apie intelektinės nusavybės apsaugos direktyvos e, peržiūrą, tai yra aktualu ir ES lygmenių, ir nacionalinių lygmenių, ir yra šalių, kur yra tokių jėgų, tendencijų pasisakančių už tą plataus masto monitoringą ir stebėseną. Mūsų patirtis dėl konkrečių nuostatų, aišku, mes jie galime pasidalinti. Esant tokiem tokiam susitarimui jame privalomai turi būti nuostatos, kurios yra ketvirtajame straipsnėje, kur teigiama, kad nepažeidžiant ES teisės aktų dėl privatumo duomenų ir duomenų apsaugos. Tačiau čia problema yra ta, kad nėra aišku, kaip tos konkrečios nuostatos bus betaikomos praktikoje. Prieš padėdamas dirbti tarnyboje, aš rengiau nuomonę nacionaliniu lygmeniu dėl gerai žinomo Peppermint bylo, gerai žinomos Peppermint bylos. Ir čia vėlgi irgi paslaugų teikėjai ir teisių turėtojai turi tik vieną galimybę taikyti tas nuostatas. Plačių mastų pradėti taikyti stebėseną, monitoringą. Kai yra keičiamasi informaciją ryšiais e, tarp trečiųjų šalių, privatus asmuo nepelno tikslais naudoja tą informaciją. Tai yra neišvengiama. Aš galiu atvirai ir paprastai atsakyti jūsų klausimą ir pasakyti, paklausti, kas atsitiks, jeigu prašymą išduos Europos interneto paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas gaus prašymą iš trečios šalies. Uh, tarnybos. Taigi man kyla problemų dėl nuostatų veikimo ir kaip 27 straipsnio trečia dalis ir ketvirtoji dalis veiks praktikoje, jei nepažydžiant gerai visuotinai pripažįstamų principų. Kitas dalykas - interneto paslaugų teikėjas yra saistomas konfidencialumo principų. Yra tam tikrų išlygų ir išimčių, kurios yra priimtinos ir turi būti subalansuotos. Tačiau teisme, laikantis teismų procedūros, laikantis subalansuotos subalansuoto požiūrio viskas turi vykti. Tačiau patirtis rodo, kad nemažai bylų kyla dėl to, kad teisų turėtojai taiko plataus ligmens priežiūrą, monitoringą. Ir pastaroje byloje iškilo dar viena problema - duomenų apsaugos ir duomenų saugojimo klausimai, nes duomenis interneto paslaugų teikėjai gali panaudoti, tačiau jie, yra, ga, jie gali būti saugomi konkretiems teisės saugos tiksla, tikslams, susijusiais, susi, tai, tai yra susijęs su jau e, baudžiamaisiais dalykais. Na ir kyla problemų dėl tų duomenų panaudojimo. Taigi, iš principo, tais atvejais, kai duomenys yra susiję su šešiais pastaraisiais mėnesiais, šia problema kaip ir nėra labai aktuali. Tačiau, jeigu paprašoma interneto paslaugų teikėjo atskleisti ankstesnius duomenis teisėsaugos tikslais, tada Kaip žinoti, kad yra teisėtas pagrindimas ir kaip nustatyti tą abonementą. Ir čia jau iškyla duomenų apsaugos nuostatų pažeidimo rizika. Taigi, aptardami šios klausimus turime dabar, kaip 2002 metų direktyva galioja, ta hybridinė direktyva, ji buvo patvirtinta. Ir visais tais atvejais komitetas suvaidino labai svarbų vaidmenį, reikalaudamas aiškių taisyklių, laikantis griežtų principų, tai yra aiškumo, būtinybės, skaidrumo ir teisėtumo. Taigi dabar kyla klausimas, kodėl bandoma siekti aiškumo vienose srityse, o kitose srityse užtenka bendrų nuostatų. Tai ar tai reiškia, kad jūs esate pasirengę priimti tokias miglotas nuostatas, kaip tokios nuostatos, kurios yra susijusios su bendrų pastangų skatinimu, gali būti pritaiko, pritaikytos, nepažeidžiant 2002 metų direktyvos 15 straipsnio. Taigi aš sutinku, kad čia tiesioginio pažeidimo nuostatose nėra, tačiau kyla klausimas, kaip tas nuostatas bus galima įgyvendinti praktikoje, nieko, nepažeidžiant kitų nuostatų. The... Dėkuoju. Darbo tvarkos komentaras ponas bus sutil. Gerbiama pirmininkė, turint galvoje, kad komisijos komisija visiškai prieštarauja Europos duomenų apsaugos pareigūno nuomoniai. Gal galėtume paprašyti, kad komisija savo argumentus mum pateiktų deramų metų raštu, kad pranešėjas galėtų juos atsižvelgti, rengdamas savo pranešimą. Dėkui, aš visiškai pritariu, nes jau kaip tik klausiau pono Butarelį, ar jis gavo iš komisijos paaiškinimus raštu komisijos komentarus raštu dėl pono Butarėlį pareikštos nuomonės. Jisai sako, kad ne, tai iš tiesų būtų naudinga tą gauti. Matau, kad komisija linksi galvą. Taigi komisija pritarė lybę komiteto prašymui ir dabar suteiksime žodį pranešėjui apibendrinti diskusijai, o po to paprašysiu koordinatorių, kad jie pasiliktų keletui minučių, kad mes išsiaiškintume dar klausimus dėl mūsų darbų programos. Dėkui, ponė pirmininkė. Trūksta laiko, vėluojame, norėčiau padėkoti Europos duomenų priežiūros pareigūnui už tai, kad atvyko čia, kad pristatė savo nuomonę ir norėčiau taip pat asmeniškai ponui Butarėlį padėkoti už labai glaustą ir artimą bendradarbiavimą ir žinome, kad bet kada galime į jį kreiptis paaiškinimu. Ši nuomonė, kuri buvo pristatyta šiandien, yra labai naudinga ir aišku, kad į ją atsižvelgsime Libe komiteto darbuose. Supratome iš to, ponia Butarėlį, ką jūs pasakėte kad jūs prisidedate prie tų daugelio kitų balsų, kurie išsako susirūpinimą dėl aktą. Manyčiau, kad jau reikia galvoti apie ateitį, būti realistais. Visi, ko gero, suprantame, kad aktą vienai par kitaip jei galiu tą pasakyti, yra politiškai mirusi. Bet vietoj aktos mums vis tiek kažko dar reikia, todėl labai svarbu savo diskusijose dabar pradėti galvoti apie tai, ko to mums reikia, kas yra tas, kas yra ta nauja gera akta, kuri mums yra reikalinga. Ir manau, kad bendradarbiavimas su Europos duomenų priežiūros uh, agentūra mums bus labai svarbus. Noriu, aišku, paprašyti pono Butarėlį, kad jis mum pasakytų, ką reiktų turėti, kad e, kokią gerą aktą turėtų būti, nes negalime tik kalbėti apie tai, kas yra blogai aktoje, bet kokie geri dalykai turėtų būti, bet aišku, to dabar nedarysim, nes nebėra laiko, atidėkime tą kitam kartui. Dėkoju, ponė Butarelį, už jūsų dalyvavimą. Pirmininkė, aš tikiu, kad jūs galite greitai e, tokią nuomonę išsakyti, bet galbūt atidėkime ją mūsų ateities diskusijoms, nes tas nenumatyta darbo atvarkėje. Kitas mūsų posėdis gegužės 8-9 val. ryto posėdį baigėme, o dabar prašau, kad koordinatoriai susitelktų keletui minučių, ateitų prie manęs, o vertėjus mes paleidžiam, nes mums jie nereikalingi.